ir Vovski e, įgaliojimus patvirtino ir vienbalsiai e, priėmė sprendimą, kad tie įgaliojimai įsigaliotų nuo 27 lapkričio dienos. Ar kas nors turi kažkokių prieštaravimų?